mūsų darbo tvarkos taisyklių 14 straipsnio antrąją dalį. Pagal e, nustatytą tvarką diskusijos šiandien gali vykti tik tai e, ryšium su naujo pirmininko rinkimu ir jo e, mandato patvirtinimo. Išrinktieji nariai bus siunčiami e, į, e, jų dosijai bus siunčiami į e, atitinkamą komitetą, kad jų mandatas būtų patikrintas. Pagal mūsų darbo tvarkos taisyklių trečiojo straipsnio antrąją dalį, tol kol tikrinami parlamento narių įgaliojimai arba kol nėra priimta sprendimo dėl ginčio, su sąlyga, kad parlamento narys prieš tai pasirašė rašytinį patvirtinimą, parlamento narys dalyvauja Europos parlamento ir jo valdymo organų posėdžiuose, naudodamasis visomis jam priklausančiomis teisėmis. Europos parlamento narių rinkimo visuotiniuose rinkimuose e, įstatymo septintojo dalyje yra numatyta, kad parlamento dariai e, užimantis pareigas, kurios yra nesuderinamos su Europos parlamento nario darbu, negali pradėti eiti parlamento nario pareigų. E, parlamento nariai, e, kurie e, kol kas dar neturi visų teisių, yra raginami deklaruoti tokias nesuderinamas pareigas dabar, kitaip jie negalės dirbti. Kolegos, draugai, prieš pradedami dirbti pagal darbo tvarkę, norėčiau, kad e, jūs išklausytumėt manęs. Man labai didelė garbė užimti pirmininko vietą per e, mūsų sesijos atidarimą, naujosios sesijos atidarimą. Aš esu laikinai pareigas einantis parlamento pirmininkas. Mes visi galime patenkinti daugeliu e, piliečių lūkesčius, kurie aiškiai pasakė, kad ES turi keistis. Tikiuosi, kad praėjus penkeriems metams mes galėsime žiūrėti jiems akis aukštai iškeltą galvą ir pasakyti, kad mums pavyko sukurti sažiningesnę, geresnę Europą, kuri labiau tenkina mūsų piliečių lūkesčius. Pagal mūsų darbo tvarkos taisyklės šį rytą mes turime išsirinkti e, pirmininkus. Pagal 15 e, straipsnio pirmą dalį į parlamento pirmininko vietą kandidatuojamų asmenų pavardės turi būti teikiamos frakcijų, bent 40 frakcijos narių turi juos patvirtinti e, ir kandidatas turi išreikšti sutikimą. Kandidatų sąrašą mes jau gavome. Turiu tokias pavardės dabar kandidatų. Ponas Turon, ponas Karim, ponė Lunaček ir ponas Šulcas. Mane Kandidatai informavo, kad jie visi sutinka kandidatuoti pagal 16 straipsnio pirmąją dalį mūsų darbo tvarkos taisyklių. Priminsiu, kad tam, kad būtų išrinktas, kandidatas turi surinkti absoliučią balsų daugumą per pirmuosius tris balsavimo turus. Tušti arba sugadinti biuleteniai neskaičiuojami, e, nustatant rezultatus. Prieš pradedant e, e, rinkimus, kiekvienam kandidatui leisiu pasisakyti bent penkias minutės, tiksliau, neilgiau kaip penkias minutės, ir tai padarysime uh, e, abecelės tvarka. Pirmiausia, Iglesias Turion. Es un honor dirigirme a ustedes para presentar mi candidatūrą. Labai ačiū, man labai malonu kreiptis į Jūs ir prisistatyti kaip kandidatų į Europos pirmininko postą. Parlamentas turi ginti Europos suverenumą ir, gerbiami nariai, mes turime atremti šį šiandienos e, iššūkį. Dažnai nepakankamai e, vertinamas Europos parlamentas. Bet pasižiūrėkime, kas įvyko prieš 70 metų. Europos žmonės atsilaikė prieš fašizmą. Žmonės atidavė savo gyvybės už laisvę. Mano tevinainiai tai kovoja už laisvę e, Ispanijoje. Ir aš esu Ispanijos pilietis, labai didžiuojasi tuo. Ir man labai malonu, kad Ispanijos pajėgos e, pasirodė labai tvirtai. Mes turime prisiminti e, antifašizmo kovotojus, pagerbti jų atminimą. E, Geriausias dalykas apie mūsų kontinentą, e, apie e, geriausi prisiminimai apie mūsų istoriją yra susijęs su judėjimai žmonių, neturime galvoti apie karalius ar dievus. Europos paveldas yra susijęs su laisvė. Europiečiai neturėtų būti niekieno vergais. Aš noriu Jums pasakyti, kad mes e, esame dėkingi už savo laisvę daugeliu žmonių. Ir turime e, prisiminti, kad dabar daug žmonių kenčia, gyvena skurte, e, kartais e, dažnai jie nukentėjo nuo finansinių institucijų veiklos. Kai kurie kiti veiksmai taip pat gali padidinti neligybę, skurdą ir už, neužtikrina mūsų ateities. Mes neturėtume siekti kažko mūsų piliečių sąskaitą žmonės e, kovojo už laisvę ne tam, kad dabar turėtų paklusti finansiniams oligarchams. E, aš e, esu tikras, kad jūs visi žinote, kokia yra problema. Lobistai skandalingai lengvai dirba čia, laikydamėsi didžiulių korporacijų nurodymų ir dažnai jie pelnosi, kadangi gauna atlygį iš didžiųjų e, firmų, bendrovių, bet pamirštami žmonės, tai kenkia žmonių geroviai, demokratijai. Europos demokratija tapo auka. Ir Mes e, taip pat matome, kad laisvės suvaržymus mes tampame tarsi naujais protektoratais, kolonijomis, socialinės teisės yra e, greunamos, socialinė sanglauda mūsų visuomenėje. Latino Amerika mums parodė, kas e, turi būti daroma su išorės skola. Reikia įvertinti deramai užsienio skolą Pasižiūrėkime, kaip Vokietijos skola yra nurašoma. Ir dažnai e, tos priemonės naudojamos, kad būtų tarsi suvaržyti dar labiau pietuose gyvenantys žmonės. E, rytuose gyvenantys žmonės, rytinėse valstybėse ES taip pat kenčia nuo trojkos suvaržymų bet tai palieka tik tai skurdą, smurtą atneša tokios politinės priemonės. Ir taip pat nuo to kenčia suverenumas. Manau, kad Europos parlamentas turėtų pademonstruoti, kad jis gali būti centras demokratinės patikros procesų. Reikia e, atsisakyti tos autoritarnės krypties, kurią primetė Trojka. Mes turime būti piliečių balsas. Nereikėtų pasikliauti tik e, litu, kuris už uždarų durų daro susitarimus įvairiausius. Mūsų parlamente veiks septynios frakcijos. Bet aš kalbu ne, pirmiausia, nekreipiuosi ne į lyderius, bet į visus parlamento narius, kurie turi prievolių e, piliečiams juos išrinkusiems. Ir mes turime pirmiausiai galvoti apie piliečius, kurie už mus balsavo. Jie negyvena viešbučiuose, Strasbūre, nevaikšto koridoriais Europos parlamento, bet jiems svarbu suverenumas. Ir anksčiau ir vėliau jie paklaus mūsų, ką mes darome jų labui. Pirmiausiai noriu kreiptis į E, kolegas iš pietinių Europos valstybių. Jūs matote, kokias pasiekmes turi trojkos politika primesta. E, ta politika, tos priemonės nepasiteisino ir dabar mūsų šalis dar labiau nuskurdo, ekonomika yra e, sužlugdyta, matome didžiulę neteisybę. Diskredituotos politikos priemonės, kurios yra visiškai neteisingos. Žmonės iš Graikijos, Airijos, Ispanijos, Portugalijos, Italijos, e, Čekijos e, balsavo atitinkamai. Mes turime e, prisiminti, kad žmonės žiūri mus ir tikisi, kad mes apginsime Europą. Demokratija tapo dabar tarsi įkaitę. Man reikia savo kalbėtos dar 10 sekundžių. Žmonės iš pietų Europos išėjo į gatves, kad apgintų e, teisingumą, demokratiją. Milijonai žmonių sako, jau gana ir mes turėtume didžiuotis tuo. Pirmininkas, atsiprašau, bet norėčiau, kad jūs jau baigtumėte. Pirmininkas, e, tai yra neteisinga kitų kandidatų atžvilgių. per cortesia prego tutti i colleghi di non eh, abusare. noriu paprašyti visų kolegų laikytis kalbėjimui skirto laiko. Šį kartą kalba užtruko per ilgai, bet kitiems nebeleisiu. Ir naujasis pirmininkas taip pat turbūt reikalaus drausmės. Ponas Karim. Gerbiami kolegos, kalbėsiu Jums vedamas pareigos jausmo. Kaip daugelis Jūsų įžengiančių čia pirmą kartą, aš įžengiau čia 2004 metais vedamas šventiško vilties jausmo, nes mes tuomet suvienijome žemyną po dešimtmečių susiskaidimo. Tačiau šiandien, kolegos, jei įsiklausytume į signalus, turėtume keisti savo darbo metodus. Girdėjau kalbų, kad šių rinkimų rezultatai buvo iš anksto aiškus, kad sandėris buvo sudarytas dar prieš įmetant pirmąjį balsą į balsadėžę ir kad aš ir jūs tiesiog turėtume pasikliauti neišvengiamumu. Kolegos, demokratinėje politikoje nėra nieko švenčiau už teisę balsuoti balsuoti už nuoširdžius įsitikinimus, išri, išreikšti pasirinkimą, kuris atspindi visų mūsų e, interesus e, ir taip pat tarnauti tiems, kurie mus išrinko, atiduoti balsą už savo idealus ir principus. Bet tai ar tam mes esame čia šiandien pakviesti? Kas mes būtume, jei e, šių rūmų pirmininkas e, būtų institucijų? statutas, kuris turėtų pakilti virš partijų politikos ir pa politinių ambicijų. E, ir jeigu šis institutas būtų supaprastintas iki dėrybinio kozirio, tik, taptų tik žaidimo figūra ir taptų politinio gyvenimo planu D, kai planai ABC žlugo. Neseniai vykusiuose rinkimuose mums sakė, kad šį kartą viskas bus kitaip, kad skaidrumas nugailės slaptumą, e, kad sąžininga demokratinė politika triumfuos prieš užkulisių susitarimus. Tačiau liūdna, kad vos keletą savaičių po Europos rinkimų esame pakviesti pritarti jaukiam susitarimui, susiderėtum už uždarų durų. Tai apgailėtinas, e, apgailėtina gėdinga mūsų sąjungos versija. Tai nėra vizija, kuriai norėčiau pritarti. Tai mandatas dirbti taip, kaip dirbome anksčiau. Tai apsimesti, kad negirdime daugelio signalo, kurie norėjo pademonstruoti nebalsuodami arba pasirinkdami e, kraštutinius, e, kraštutinės galimybės. Kaip pasakė vienas buvęs Europos komisaras, sunku gerbti parlamentą, kuris negerbė savęs. Aš gerbiu šį parlamentą. Jis įkūnija tiek daug ateities vilčių. Aš ateičiau į politiką ne tam, kad užtikrinčiau išrinktųjų aukštus postus. Esu tikras, kad ir jūs taip pat ne dėl to ėjote į politiką. Visą savo politinį gyvenimą puoselėjau šią Europos bendradarbiavimo viziją atvirose demokratinėse ir sąžiningose institucijose. Esu tikras, kad daugelis jūsų man pritarėte. Tačiau viena tauta negali e, kurti mūsų prioritetų. Kaip praeitą savaitę mūsų vadovai susitarė, nors ne visi buvo vieningos nuomonės. Ir mes taip pat turime gerbti rinkėjų e, nuomonę. Ir, ir pasinaudoti tą galimybę e, daryti pokyčius, kurių jie reikalauja. Žinoma, mes turime įgyvendinti savo siekius. Mūsų institucijos neturėtų būti suvaržytos politinių e, frakcijų, politinių ambicijų, dėl kurių e, susitariama kažkur kitur. Nes aš tikiu, kad parlamento pirmininkas neturėtų naudoti savo galiomis reikšti asmeninės e, nuomonės ir e, paisyti savo asmeninių interesų ar daryti karjerą. Ne, aš turiu daug kilnesnę pirmininko funkcijų viziją. Pirmininkas turėtų atspindėti šių rūmų įvairovę, visos Europos tautų įvairovę. Pirmininkas turėtų būti teisingas visiems, atviras visiems ir įsiklausantis. Pirmininkas turėtų atstovauti šiems rūmams garbingai ir oriai visoje Europoje ir visame pasaulyje. Tokiu pirmininku aš ir norėčiau būti. Nenorėčiau žaisti politikos, e, nenorė, norėčiau stiprinti mūsų institucijos reputaciją. Aš neketinu paisyti savo asmeninių interesų, aš noriu ginti jūsų interesus. Nenoriu sugrįžti prie politikos, dėl kurios tariamasi užkulisiuose. E, ir ginti politikos, e, kuri vadovaujasi politiniais išskaičiavimais. Mano e, svajonė, kad Europos parlamentas taptų svarbę Europinę demokratijos instituciją. Todėl aš norėčiau nuolankiai paprašyti jūsų paremti mano e, pirmininkavimo e, viziją vertą Europos tautų. Dėkoju. Grazie. Ora la... Ačiū. Na, dabar suteiksiu žodį poniai Lunačekį. Labai ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, sveikinu visus jūs, naujai išrinktus ir perrinktus Europos parlamento narius, susirinkus Europos parlamento posėdžių salėje. Kaip vienas Austrijos žurnalistas šyrit e, man pasakė, kai aš daviau interviu Austrijos e, radijai, Europos parlamentas šiuose rinkimuose sustiprėjo, nes mes E, komisijos pirmininko išrinkimo procedūrą paėmėme savo rankas, permėme ją iš tarybos ir todėl dabar mes esame stipresni. Tačiau turime žinoti, kad tos naujos įgautos stiprybės e, nepastatytume ant kortos. Mes viduje neturime būti mažiau demokratiški, negu reikėtų būti. Todėl, mėlyjeji kolegos, aš čia stoviu prieš jūsų prieš jūs visus ir kandidatuoju Europos parlamento pirmininko vietą, nes mano frakcija ir daugelis kitų frakcijų e, nenori sutikti su tuo faktu, kad taryba ir vyriausybės mums likus dešimčiai dienų pasako, kam, už ką mes turėsime balsuoti kaip už Europos parlamento pirmininką. Tai mes turime išrinkti. Ir mano uh, frakcija pirmiausia mane paskyrė kaip kandidatę į vicepirmininkės vietą. Uh, E, vėliau paprašė, kad aš kandidatuočiau ir į pirmininko vietą, nes e, rinkimai tokie turi būti. Europos parlamento balsas yra Europos piliečių balsas, o ne ES vyriausybių sekretorių vardas, e, primetimas. Ir kiekvienas iš mūsų esame tiesiog išrinktas piliečių, todėl mes negalim taikstytis su iš anksto parengtų sandorių, kurį tik tai tarsi patvirtintume. Manau, kad visi su uh, tiksite, kad kova už demokratiją yra artima mums visiems ir Europos parlamente, ir už jo ribų, ir visoje Europos Sąjungoje. Ir visomis keturiomis kalbomis, kokiamis moku kalbėti, galiu pasakyti, kad demokratija yra susijusi su pasirinkimu. Demokratija konsiste en elegir. Demokratie braucht Alternativen. Deswegen Todėl aš šiandien čia ir stoviu. Todėl aš manau, kad Šie rinkimai reiškia pokytį. Todėl aš, kandidatuodama į pirmininkės vietą, noriu suteikti atsakymą piliečiams į klausimą, kurį jie kėlė per šios rinkimus. Pirmiausia, jie norėjo, kad būtų baigta drausmės politika, biudžeto drausmės politika. Negalime kurti tokios Europos, kurioje plinta skurdas, ypač tarp jaunų žmonių. Jaunimas daugiau Europos nebevertina kaip ateities perspektyvos, o kartais mato ją net kaip jiems grėsmę kelinti subjektą. Todėl, jeigu aš tapsiu Europos parlamento pirmininkė, aš dirbsiu šioje srityje. Aš manau, kad reikia daugiau investuoti į darbo vietas, į energetikos sritį, energetikos efektyvumą. Bet kad mes taptume lyderiais, mes turim būti vieningi patys ir turime pirmiausia patys savo pavyzdžių rodyti, kaip reikia, pavyzdžiui, energiją taupyti. Pažvelkime iš juos pastatus, kaip čia energetikos klausimai sprendžiami. Taip pat turime galvoti apie skaidrumą, skaidrumą Europos parlamente. Turime elgesio kodeksą, kuris ne visuomet yra įgyvendinamas. Nes turim sukurti tam tikrą e, teisėkuros registrą, kad visi matytų, kaip kas prisidėjo prie įstatymo rengimo ir niekas negalėtų nupirkti įstatymo ar pakeitimo įstatymui. Europos piliečiai piliečiai turi matyti, kad mes rimtai vertiname šį aspektą. Be to mes turime dirbti vienoje vietoje. Mes kaip parlamento nariai patys turime nuspręsti, kur posėdžiausime. Ne taryba tą turi daryti. Aš norėčiau tai pakeisti. Didžioji parlamento narių dauguma balsavo už tai, kad pats parlamentas turi nuspręsti, kur ateitie mes dirbsime. Taip pat noriu aiškiai pasakyti, kad reikia nepasiduoti populizmo pastams tarp vyriausybinio principo spastams, nacionalizmo, ekstremizmo spastams. Europos parlamentas ilgą laiką buvo pagrindinių žmogaus teisų ir piliečių teisų puoselėtojas. Taip turi būti ir toliau. Mes turime uh, atremti netolerancijos tendencijas, nepagarbą, moterų traktavimą kaip antrarūšių uh, žmonių E, kategoriją. Taip pat turime kovoti su visomis diskriminacijos, e, rasės, e, etninės grupės pagrindu ar kitų, kitais pagrindais. Europos parlamentas turi ginti pamatinius ES principus. Ir kita kadencija bus, turės lemiamas reikšmės Europos ateičiai. Jeigu mes dabar neprimsime teisingų sprendimų, tai dabar norėčiau paminėti futbolo čempionatą. Jeigu mes teisingai nesielgsime dabar, nebebus suteikta pratesimo ir papildomų galimybių įvarčiams. Piliečiai iš mūsų reikalauja elgtis, veikti. Ir tai yra susijęs su demokratijos įtvirtinimu. O baigdama aš norėčiau išsakyti tai, e, dėl ko mes su ponu Šulcu galvojame taip pat. Aš kalbėsiu vokiškai tą progą. Pona Šulcas neseniai lankėsi Austrijos nacionalinėme parlamente. Ir ten vyko diskusija apie Europos ateitį. Martinas Šulcas pasiskundė dėl to, kad neretai išlieka neišspręstų klausimų. Ne, negalima sakyti, kad žmogaus teisės yra gerai, bet lieka tas ir tas. Demokratija yra gerai, bet lieka tokių ir tokių aspektų. Mes turime e, apriboti tokių e, ginčytinų galimybių egzistavimą. Demokratijai reikia alternatyvų. Aš tikiuosi, kad jūs už mane balsuosite. Ačiū. Grazie. Ora la parola onorevole Schulz. Ačiū. Dabar žodis ponui Šulcui. Gerbiamas pirmininkė, ponios ir ponai, kolegos. Ši institucija yra neįlinė. Turime 751 Europos parlamento narį. Mes atstovaujame 28 suverenių valstybių piliečiams. Tai yra teisė, kuros rūmai. Mes 507 milijonams e, žmonių 28 suvereniuose valstybėse e, kūrėme teisės aktus. Mūsų parlamentas yra vienintelis šiame pasaulyje, jis yra unikalus. Unikalus savo egzistenciją ir unikalus savo vaidmeniu. 751 vyras, moteris iš įvairiausių politinių partijų, iš 28 valstybių narių. Tai, kad mes esame čia kartu. Tai, kad e, galime kalbėti apie tai, kas turėtų vadovauti šiam parlamentui, tai yra faktas, e, kurio neturėtume priimti kaip savaime suprantamo. Tai yra vienas iš didžiausių mūsų kontinento istorinių pasiekimų ir mes turime tuo didžiuotis. Ir tai turėtų mus įkvėpti mūsų darbe. šių rūmų vadovas turės prievalę, pareigą suvokti šį vaidmenį, kurį ką tik pristačiau. Šių rūmų vadovas privalės dirbti 28 valstybių narių labui. Kaip galima tą padaryti? Aišku, nuomonės gali būti skirtingos ir ats, e, rūmose vyrauja, egzistuoja skirtingos nuomonės dėl to. Bet mes turime e, bendradarbiauti tarpusavyje frakcijos. Ne viena frakcija neturi daugumos. Taip nusprendė žmonės prie balsadėžių. Bendradarbiavimas visuotinis ir Europos Sąjungos esmė ir parlamentas turėtų taip pat tokiu principu vadovautis. Bendradarbiavimas nežiūrint frakcijų e, skirtumų ir Todėl diskusijos čia vykstančios yra bendros diskusijos. Nėra kažkokio uh, tvarkdario partijos prie balsadėžių. Kiekvienas gali nuspręsti ir balsuoti už norimą kandidatą. Balsavimo slaptumas užtikrina, kad jūsų balsas bus slaptas. Aš e, prašau jūsų paramos man. Man buvo labai malonu per pastarosius dviejus su pusę metų vadovauti šiam parlamentui. Ir tai buvo didžiausia man garbė per mano gyvenimą. Ir dabar, ponios ir ponai, mes turime prisiminti, kad nebėra institucinės hierarchijos. Kai aš buvau pirmą kartą išrinktas į parlamentą, egzistavo tokia hierarchija. Tarybos nariai, kai kurie visiškai nekreipė dėmesio Europos parlamentą kai kurie komisijos nariai mane, kad komisija yra svarbiausia institucija. O dabar mes esame visi šiame unikaliame Europos parlamente. Jis yra čia ir tai reiškia rimtus darbus. Jis yra Europos demokratinio legitimumo šaltinis ir niekas negali ignoruoti parlamento. Tai yra didžiulė demokratijos pažanga turime demokratinę parlamento priežiūrą vykdomosios galios. Vykdomoji atšaka turi laikytis išrinktos asamblėjos iniciatyvų. Tai yra didžiulis pasiekimas ir aš labai didžiuojasi, kad suvaidinau savo vaidmenį, jog taip ir atsitiktų. Dabar aš vėl esu kandidatas, kai kurie iš jūsų esate naujai išrinkti nežinote, galbūt tai, ką žino kiti, kurie mane seniau pažįsta. Mes e, turime neblogos e, patirties bendro darbo, bet klysti yra žmogiška. Aš turiu savo silpnybių, turiu, aišku, ir stipriųjų e, pusių. E, Ir norėčiau, kad man suteiktumėte tam tikro pasitikėjimo. O tie, kurie praeitą kartą už mane balsavote, dar kartą pasitikėkite manimi. Aš norėčiau oriai atstovauti mūsų rūmams per ateinančius dviejus su pusę metų. E, tai yra demokratijos vieta, kurioje turime svarstyti Europos ateitį. Ačiū. Grazie. Procedo ora. Ačiū. Dabar bus paskirti aštuoni balsų skaičiuotojai. Diskusijų nebus dėl kandidatų į pirmininko postą pasisakymų. Aš norėčiau e, pasiremti 15 ir 182 e, darbo tvarkos taisyklių straipsnių. Ir nu, le, nu, leiskite priminti man tris dalykus. Biudžeto kontrolės komitetas apkaltino poną Šulcą e, dėl piknaudžiavimo savo padėtimi ir buvo bals, vardinis balsavimas. E, Pagal darbo tvarkos taisyklės balsuojama bus slaptu balsavimu. Dabar e, trauksime e, lapelius su pavardėmis ir išrinktieji bus žmonės, ir taip išrinksime bus skaičiuotojas. Pone Reda Džiulija, ar sutinkate, būti balsų skaičiuotoje? Pone Reda. E d'accordo? Ar sutinkate skaičiuoti balsus? Gal galėtumėte ateiti čia? Iš tiesų tai yra ponė Reid onorevole Girauta Vidal Juan Carlos. Juan Carlos Tirao, ar jūs sutinkate? Jūs čia matau sėdite. Gal galėtumėte ateiti prie pirmininko stalo? Onorevole Crisogonos Kostas. Kon Krinos Kosta Kryso Konas Kostas. Taip, aš sutinku. Prašyčiau irgi ateiti į salės priekį. Honorevole Ferber. Ponas Markus Ferber. Grazie. Ačiū. Onorevole Ceballos Bodil. Ceballos Bodil. Prego. Prašom. Onorevole Petersen, Morten Elbeck. Morten Petersen. Bene. Quando sono? onorevole flascicova benova monica monica flascicova benova grazie onorevole kirkos miltiadis miltiadis kirkos bene puiku Dabar pradėsime balsavimą. Balsavimo e, vokai su biuleteniais bus išdalinti. Pagal mūsų darbo tvarkos taisyklės rinksime pirmininką. Biuleteniai jums jau išdalinti. kryželiu turite pažymėti pasirenkamai kandidatą. Galite balsuoti tik dėl vieno kandidato. Jeigu savo nuomonę norėtumėt pakeisti, galite prašyti kito e, biuletenio iš e, salės darbuotojo, kuris dabar dalina biuletenius. Jis turėtų paimti senąjį ir e, sugadinti. Balsavimo biuleteniai, ant kurių bus užrašyta kas nors daugiau, arba kuriuose bus pažymėta daugiau negu vienas kandidatas, bus vertinami kaip negaliojantis. E, tiems, kurie norite pažymėti biuletenį slaptai, galite tai padaryti specialiuose kabinose. balsadėžės e, yra skirtos skirtingai daliai parlamentarų pagal pavardės, pagal alfabetą. Kaip matote, yra pažymėta raidėmis. Balsuodami turėsite atnešti biuletenį ir prižiūričiam balsadėžę asmenį turėsite parodyti savo tapatybės kortelę. Dabar galite pradėti balsuoti.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 Bene, hanno votato tutti? Ar jau visi spėjote balsuo, pabalsuoti? Balsų skaičiavimas baigtas. Atsiprašau, balsavimas baigtas. Dabar prašyčiau balsų skaičiuotojų pereiti e, į 151 salę ir ten bus skaičiami balsai. Kol kas darome posėdžių pertrauką. Per garsiakalbius bus pranešta, kada prasidės kita posėdžio dalis. Taip pat stebėkite kompiuterio ekranus.